atskirai, todėl prašom atsisėsti visiems. Bus vardinis balsavimas. Voilà, voilà. L'ordre du jour appelle le vote. Pagal darbo, tvarko, e, pagal darbo tvarkė, ponos Kosa pranešimas, paprastinta tvarka dėl mm, EEB ir JAF susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje. Taigi, vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti pradedame. Le vote est ouvert. Balsuoti pradedame. Tout le monde a voté? Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Adopté. Priimta. Pagal darbo tvarkę balsuojame supaprastintą tvarką dėl ponios Volis pranešimo. Bendra priekybos valbuminu ir laktalbuminu sistema. Prašom balsuoti vardiniu balsavimu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti su paprastina tvarka dėl ponios Volis pranešimo, dėl mokesčio sistemos taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimusi, skaidimusi, turto perleidimui bei keitimusi akcijomis. Taigi vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Le rapport de monsieur Botopoulos. Pono Botopolos pranešimas dėl kalbų vartojimo apeliacinėse procese prieš ES tarnautojo teismo, dėl ES tarnautojo teismo sprendimų ir e, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Pono Belder pranešimas dėl ekonominių ir priekybinių santykių su Vakarų Balkanais. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ponios Maginės pranešimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir pasaulinės maisto saugos. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ponios Grabovskos pranešimas dėl pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabono sutartimi. Vardinis balsavimas. Ponas Beizli paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad yra daug e, balsavimo vardinių balsavimų ir iš tikrųjų labai sudėtinga to, tokiems nariams kaip aš, kurių aparatai neveikia. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad technika išspręstų šią problemą. Iš karto atsiūsime jums technikų pagalbą, o dabar.